Dear colleagues, I think. Mėly kolegos, manau, mes galime pradėti bendrą posėdį, Ekon ir Ample komitetų posėdį, kaip žinote, tai numatyta pagal šešių dokumentų paketą, pradedant naują semestrą ekonominį dialogą su komisija dėl metinės augimo apžvalgos ir perspėjimo mechanizmo ataskaitos. Mm, pirmą kartą turime ir eurozonos rekomendacijas. Taigi, turime visą paketą. Puiku, kad galime pasikeisti nuomonėmis tokiu būdu. Mūsų pranešė ir darybinė komanda galės pradėti savo darbą. Ir noriu šiltai pasveikinti šiandien komisijos vicepirmininką Valį Dombrovskį bei komisijos narius mm, ponė Marian Taisin, ponė Pira Moskovičiai. Kaip žinote, mūsų metinė augimo apžvalga rodo nuosaikų, bet vis tik tai augimą yra ir trys prioritetiniai elementai iš praeitų metų likę. Tai yra investicijos, struktūrinės reformos, fiskalinis konsolidavimas palankus augimui. Aišku, kaip konkrečiai įgyventi tuos prioritetus atsižvelgiant į ekonomikos ciklą, tai yra labai svarbus ir sudėtingas klausimas. Kaip žinote, su Eurozonos rekomendacijomis žengėme pirmą žingsnį į fiskalinį ciklą ir mm, perspėjimo mechanizmo ataskaita yra makroekonominio disbalanso procedūros vienas iš elementų. Tie du elementai tarpusavė labai smarkiai sąveikauja. Ir pradėsime nuo mūsų trijų komisarų pasisakymo, paskui kaip įprasta bus klausimai atsakymai. Bet visų pirma, Marisa, gal jūs norėtumėte dar kažką pasakyti? Uh, Ačiū ponui Gualtieri, sveikinu komisarus, sveikinu jūs visus. Pradėjome šį bendrą darbą prieš vienerius metus, galima sakyti. Aptarėme ekonomiką, bet ne vien ekonomiką aptarėme šios klausimus ir užimtumo e, kontekste. Mes vis dar turime 23 milijonus žmonių neturinčių darbo Europos Sąjungoje. Taigi e, tai yra matas, kuris rodo, su kuo mes turime kovoti, kokia yra ta ekonomika ir ta ekonomika yra tas įrankis, kurį mes turime panaudoti. Ir bendras mūsų tikslas, kurio turime pasiekti, yra socialinė Europa. Uh, Todėl ir vyksta šis bendradarbiavimas, todėl mes e, palaikome jį ir džiaugiamės jo, nes jungia pastangas lengviau pasieksime rezultatų. Dėkoju, kad atvykote į šį posėdį ir dabar lauksiu visų ir klausimų, ir atsakymų. Ačiū, man atrodo tikrai labai tinkami yra jūsų žodžiai, mūsų bendras tikslas yra užtikrinti augimą ir užimtumą. Ir kaip skaitome perspėjimo mechanizmo ataskaitą, tai yra didžiulis disbalansas palyginti, e, palyginant situaciją su vietos investicijomis ir taupimu. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui ponui Dombrovskijui. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Europos komisija pas paskelbė e, šį rudinį Europos semestro paketą. Mm, tai buvo lapkričio 26 dieną. Kaip e, įprasta, tuo pradedame mm, naują Europos semestro ciklą. Šių metų pakete yra keli elementai iš semestro, ką komisija nurodė spalio 21 dienos komunikatė dėl ekonominės ir monetarnės sąjungos užbaigimo. E, šis komunikatas kalba apie penkių pirmininkų ataskaitos įgyvendinimą. Ir tai yra naujas požiūris, ką mes turime patobulinimus šiais metais, e, turime ir plenarnės diskusijas e, šiuose rūmose. Tai e, lapkričio 11 diena įvyko prieš tvirtinant paketą ir tos diskusijos buvo vertinga išvalga į tai, e, ką komisija atsižvelgė, išbaigdama, tobulindama savo dokumentus. Taigi mes labai sveikiname šį žingsnį, nes, aišku, tai sustiprina ir atskaitomybę, ir legitimumą, ir uh, Mm, jautimasi to proceso tikrais nariais autoriais. Ir mes praeitą savaitę pristatėme paketą, kuris susėda iš 2016 metų metinės apžvalgos. Metinės augimo apžvalgos, kur yra ir visi prioritetai kitiems metams numatyti, bei perspėjimo mechanizmo ataskaitos tai yra pirmas žingsnis nustatant makroekonominius disbalansus. Uh, taip pat bendras užimtų, bendra užimtumo prai, e, ataskaitos projektas bei um, valstybių narių politikos atsakų dokumentai bei rekomendacijos eurozonai šiais metais um, yra lakučio mėnesį paskelbta anksčiau tai, nes kalbama apie eurozonos valstybių didesnį nepriklausomumą. Uh, tarpusavio priklausomybė ir mes jau, tai yra naujovė, mes jau dabar skelbėme eurozonos rekomendacijas tam, kad valstybės narės galėtų e, jas įvertinti, rengdamos e, dokumentus e, skirtus konkrečiai kiekvienai valstybei, įvertinant taip pat ir visus iššūkius. Tuose rekomendacijose skirtose kiekvienai valstybei atskirai, būtent galvojant apie eurozonos valstybės narės. 2016 metų metinė augimo apžvalga nustato prioritetus dėl politikos priemonių, kurios gali sustiprinti ekonomikos atsigavimą ir stiprinti ekonomikos konvergenciją turime pasitelkti dabartinius m, mm, tuos pranašumus, kad naftos ir žaliavinių prekių kainos yra žemos, kad yra tinkamos politikos priemonės taikomos, kurios gali užtikrinti augimą ir užimtumą tvarių būdų. Komisija galvoja, kad 2015 metų metinės, apžvalgos, metinės augimo apžvalgos prioritetai išlieka aktualūs ir toliau ir 2016 metais mes ir toliau sieksime tų prioritetų įgyvendinimo. Taigi, tie patys prioritetai išliktų daugiau paskato investicijoms, struktūrinės reformos bei atsakingos fiskalinės politikos. Mes siekėme užtikrinti, kad ekonomikos socialinis lygis Europoje um, vienodėtų ir artėtų prie geriausios situacijos valstybių lygio. Ir dabar jau įsibėgėja vis, visas šis procesas Europos parlamento ir tarybos palaikymo dėka, taip pat dėl to, kad Europos investicijų bankas yra parengęs visas veiklos priemonės. Skiria, galvojame apie kliūčių investicijų resursams mažinimą, galvojant apie tolesnį planavimą tiek viešo, tiek privataus mm, sektoriaus investicijas skatinant. E, Bankinė sąjunga turi būti užbaigta, kad būtų galima sustiprinti finansinį stabilumą eurozoną ir už jos ribų. Komisija žengė čia labai svarbu žingsnį praeitą savaitę pateikusi pasiūlymą dėl Europos indėlių e, garantijos sistemos ir tolesnių priemonių rizikai mažinti Europos bankininkystės sistemoje. Taip pat galvojant apie tai, kad reikia pereiti nuo krizės valdymo prie tvarių priemonių augimui ir žimtumui stiprinti, taigi labai svarbu kalbėti apie tolesnės struktūrinės reformas, tai yra prioritetas. Toliau reikia spręsti trūkumus darbo ir prekių rinkoje, reikia galvoti apie tokius variklius kaip įgūdžių ir inovacijų tobulinimas Tokios reformos taip pat yra ir platesnių kelių valstybių narių pastangų um, dalis siekiant pagerinti jų veiklą našumo, konvergencijos kryptimi. 2016 m. perspėjimo mechanizmo ataskaita rodo, kad valstybės narės toliau sprendžia makroekonominį disbalansų situaciją, kas buvo išiškinta ankstesniais metais, tačiau išlieka susirūpinimą keliančių sričių, pavyzdžiui, um, privačių, privataus ir valstybinio bankinio sektorio skolų lygis yra dar pakankamai aukštas, kai kuriuose valstybėse yra ir pažeidžiamumo, ir yra problemų besitęsiančių, ir kai kuriuose valstybėse narėse ta situacija aštresnė. Taip pat paketas teikia ypatingą dėmesį užimtumo ir socialiniams klausimams. Darbo rinkos politika turi užtikrinti tiek lankstumą, tiek visas reikalingas garantijas ir saugumą. Taigi reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp abiejų pusių. Krizė lėmė uh, Mm, e, tai, kad es piliečių pasikeimas sumažėjo ir yra galvojama, kad mm, es yra tokia e, tarsi išskirtinis klubas ir reikia galvoti apie tai, kaip o, užtikrinti ir išsaugoti socialinį teisingumą. E, bendras užimtumo o, bendra užimtumo ataskaita pateikia daugiau informacijos šiais klausimais. Trečias politikos ramstis metinės augimo apžvalgos yra atsakinga fiskalinė politika. Čia gal žiūrint į į biudžeto deficito vidurkį eurozonoje, reikia pasakyti, kad jis toliau mažėja ir tikimasi, kad jis bus sumažintas iki 1,7 procento BVP kitais metais. Taip pat valstybinio sektoriaus skola eurozonoje vidutiniškai po truputėlį mažėja jau nuo šių metų. Tačiau labai svarbu pasakyti, kad viešojo sektoriaus finansai turi žengti tvariu keliu, tinkamai pasinaudojant fiskalinę erdvę ten, kur jie egzistuoja. Mokesčių sistemos turi būti efektyvios ir palankios augimui, turi būti sprendžiamos paskatos darbo vietų kūrimui, reikia užtikrinti didesnį teisingumą. Socialinės apsaugos sistemos taip pat turi būti modernizuotos, kad būtų galima sureaguoti į visuomenės senėjimo iššūkį. Veiksmai tomis kryptimis yra būtini visoje Europos Sąjungoje. Taip pat išvelgiant didžiulę tarpusavio priklausomybę ir taip pat galima poveikį iš eurozonos kitoms valstybėms, reikia stebėti visų um, eurozonos valstybių uh, politikos taikymą. Uh, Ir taip pat rekomendacijos dėl eurozonos e, akcentuoja gerai veikiančios eurozonos užtikrinimo svarbą bei um, tai konkrečias priemonės, kurias reikia gyveninti. Tai būtų struktūrinės reformos, kurios stiprintų konvergenciją ir prisitaikomumą, fiskalinės pozicijas tvirtintų priemonės, kurios e, spręstų didelį įsiskolinimą likus iš krizės, e, kad būtų galima sukurti tvirtas, geras finansinės sistemas. Eurozonos rekomendacijos skirtos ne vien tik tai valstybės eurozonos valstybėms narėms, bet tai rekomendacijos, kurios svarbios bendrai e, ekonominės ir monetarnės sąjungos sukūrimui. Gerbiami e, pirmininkai, kalbant apie atsigavimo stiprinimą, konvergencijos didinimą, viso to galima pasiekti tik tuomet, jeigu visos ES institucijos ir valstybės narės veiks iš vien. Tam reikės ir labai aktyvaus Europos parlamento, nacionalinių parlamentų dalyvavimo, socialinių partnerių, regioninių, vietos valdžios institucijų dalyvavimo ir plačiosios visuomenės bendrai. Tad e, lauksiu tolesnio glaudaus bendradarbiavimo šiais klausimais ir labai lauksiu mūsų šiandienos diskusijų. Ačiū. Ačiū. Dėkoju už tai, kad mums pasakėte, jog EFSA veikia, nes nedaug informacijos esame gavę ir net nežinau, ar viskas jau yra parengta, ar darbas vyksta, taigi mes tikrai, aišku, gavome dabar vicepirmininko patvirtinimą, nes EFSA sėkmė yra labai svarbus dalykas. Dabar žodis Pierre Moskovici. Prašau. Visiškai logiška tvarka. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai, man labai malonu kartu su kolegomis dabar dalyvauti šiame ekonominėme dialoge ir komisija paskelbė savo ataskaitą apie skubos mechanizmo atas apie skubos mechanizmą ir aš jį irgi pristatysiu, bet daugiausia gal dėmesio skirsiu tam, kas yra nauja, lyginant su ankstesniais metais ir taip pat 16 metų e, ekonominę augimo apžvalgą. Tai yra makroekonominė priemonė, kuri leidžia e, kovoti su disbalansais, tačiau tai yra tik tai pirmas elementas ir įvairių tyrimų ir analizių uh, pagrindų komisija padarys išvadą, ar yra tokių didelių disbalansų. Šiais metais mes matome, kad labai daug dėmesio skiriama eurozonai visai ir tam tikriems aspektams ir, aišku, tai yra tokia sisteminė, reikalinga sisteminė analizė, reikia įvertinti, kokį poveikį tas disbalansas daro eurozonai ir, ir panašiai. Ir čia dvi išvados yra svarbios. Pirmiausia, kalbant apie eurozonos situaciją, matome, kad eurozonoje vidaus suvartojimas yra išaugęs ir taip pat kalbant apie skolą, tiesa, skola yra vis dar gan didelė ir tai daro neigiamą poveikį ekonomikos atsigavimui. Ir taip pat labai svarbu stiprinti socialinį matmenį, apie tai kalbėjo Marina, Marita, ir taip pat labai svarbu šie yra trys rodikliai susiję su užimtumu, kurie buvo įtraukti. Ir dėl šios naujovės nesikeičia dėmesio centras, kam skiriama daugiausia dėmesio, bet procedūromis bus bandoma užkirsti kelią žalingoms, žalingams makroekonominiams disbalansams ir jų korekcijoms, kad tai kita vertus nereiškia, kad e, bus pažymos makroekonominės rizikos. Na ir pagal šį skubos mechanizmą mes atrinkome 18 valstybių, kur bus atliktos giluminės peržiūros. 16, 16 jų buvo įtrauktos dėl to, kad buvo surasta disbalansų arba per viršinių disbalansų praeitais metais ir taip pat Austrijai, Austrija ir Estija pirmą kartą dalyvaus tokioje studijoje. Na, o sprendimas dėl to, ar disbalansas ar perviršinis disbalansas egzistuoja, bus priimtas komisijos tuomet, kai mes paskelbsime išsame peržiūrą vasario mėnesį. Dabar pereisiu prie eurozonos rekomendacijų, kaip jūs nekartą akcentavote. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama ir bus skiriama eurozonos dimencijai euro semestre. 2016 metų rekomendacijos eurozonai paskelbtos kartu su AGS ir šalims skirtomis rekomendacijomis ir jos susijusios su šalimis, šalims skirtoms rekomendacijoms. Pagal tokį naują kalendorių bus galima labiau eurozoną integruoti ir ekonominės valdysenos nacionalinius matmenys integruoti. Eurozonos rekomendacijomis bandoma pateikti orientyrus ir įvertinti eurozonos finansinę situaciją, atspindėti eurozonai specifinius klausimus ir problemas ir tai atitinka bendrus prioritetus, kurie pateikti metinėje augimo apžvalgoje. Komisija siūlo keturias rekomendacijas eurozonai. Pirmiausia, siekti tokios politikos, kuri remia konvergenciją, pakoregavimo pajėgumus ir sumažinti disbalansus eurozonoje. Antras dalykas, pagal rekomendacijas reikalaujama, kad būtų gyvendintos struktūrinės reformos darbo rinkose teikiama parama užimtumui ir būtų mažinamo, mažinami mokesčiai darbui, taip pat e, būtų konkurencinga produktų ir paslaugų rinka. Dėl fiskalinės politikos rekomendacija teigiama, kad reikia pasiekti plataus fiskalinė prasme neutralo, plačios fiskalinė prasme neutralios pozicijos. Mes manome, kad e, tai yra aktualu 16 metams, kalbant apie valstybės skolos mažinimą ir fiskalinius buferius ir taip pat siekiant išvengti procikliškumo. Ir dar dėl finansinių klausimų rekomendacijoje yra akcentuojama, kad reikia palaipsniui mažinti e, bankų netinkamas paskolas, blogas paskolas, kurios yra didžiulė problema eurozonai, skatinti konvergenciją, spręsti taip pat verslo nemokumo procedūras. ES valstybės narės turėtų, kur yra didelė, privati, didelė skola, turėtų palengvinti negyvybingų subjektų e, nemokumo procedūros. Taigi tokios dabar konkrečiai skiriamos yra rekomendacijos ir dabar žodis vėl ponai pirmininkui. Ačiū. Ir dabar iška žodis Marijanai. Merci beaucoup, monsieur le président. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Gerbiami pirmininkai, mėly Europos parlamento kolegos, ponios ir ponai, laba diena. Aš gal pirmiausia pabrėšiu, kad ekonominiai veiklos rodikliai ir socialinės sąlygos visoje Europoje vis dar yra labai netolygiai pasiskirstę. Užimtum, bendra užimtumo ataskaita rodo, kad užimtumo ir socialinė padėtis palaipsniui gerėja, tačiau yra skirtumai tarp valstybių narių ir jų viduje. Pavyzdžiui, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Kipre ir Portugalijoje vis dar matome jaunimo nedarbo lygį, kuris yra virš 30 procentų, Danija, Švedija, Estija gan sėkmingos šalis, bandant sugražinti ilgalaikius bedarbius į darbo rinką, kai tuo, tar, tuo tarpu Suomijoje iš vis ilgalaikė bedarbystė yra labai, um, nes bandoma iškirsti kelią ilgalaikiai bedarbystėj ir lengviau sugražinami žmonės į darbo rinką. Taigi, mums reikalinga, ko galima didesnė konvergencija Europoje, kad mes galėtumėme geriau atsispirti ateities iššūkiams, kad žmonės matytų galimybių ir galėtų gauti padorų apsaugos lygį visur ES. Taigi šiame kontekste aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad ekonominis augimas ir socialinis sažiningumas turi būti tarpusavyje suderinti, nes tai yra to paties medalio dvi pusės ir būtent ši komisija laikosi tokio įsitikinimo. Ir šių metų Europinėme europiniu semestru būtent tas ir yra daroma. Socialinis sažiningumas tampa mūsų ekonominio atsigavimo šerdimi ir aš norėčiau pabrėžti keletą paketo elementų. Dėl investicijų mes norime prioritetą skirti investicijoms, nepamirštant ir žmogiškojo kapitalo, ir susijusių socialinių investicijų. Valstybės narės turi paspartinti ir toliau tęsti reformas. Daug ką dar reikia nuveikti, kad būtų užtikrinta pusiausvėra tarp lankstumo ir saugumo. Mums reikia išvengti neužtikrintų darbo vietų, kad jos netaptų norma ir kad darbo rinkose tik, nebūtų tik išrinktiesiems taikomos labai didelės socialinės apsaugos normos. Taip pat neužtikrintas darbas, nelegalus, nedeklaruotas darbas irgi yra svarbi problema. Taigi aš jaugiuosi, kad komisija ketina parengti platformą dėl nedeklaruoto darbo ir aš norėčiau pasveikinti ir pasveikinau šį rytį jau pranešėją ir dar kartą norėčiau tą padaryti. Dėl ilgalaikės bedarbystės, kad sugražintumėme tą žmonės į darbo rinką, tai turėtų būti iš tiesų mūsų prioritetas. Ilgalaikė bedarbystė dabar sudaro 50 procentų viso nedarbo lygio ir tai nėra nepriimtina ir žmogiškąją, socialinę prasme, bet tai gali turėti taip pat labai žymių neigiamų padarinių ekonominiam augimui. Aš esu įsitikinusi, kad taryba iki metų pabaigos susitars dėl bendrų rekomendacijų, kur yra išdėstyta išdėsti konkretų žingsniai, kaip būtų galima padėti ilgalaikiams bedarbiams ir kaip joms juos sugražinti į darbą. Kitas dalykas, reikia palengventi pereimus prie naujų darbų vietų ir kad būtų daugiau ieškančių darbo ar daugiau darbo vietų, kur ieškoma specialistų. Taip pat atitinkama platforma nesiniai buvo sukurta, kurios tikslas būtent toks yra 2 milijonai neužpildytų darbo vietų, nepaisant to, kad milijonai žmonių darbo neturi. Ir aišku, atsakymo dalis yra darbo ieškantiems asmenims suteikti reikiamas, reikiamus įgūdžius. Ir ta įgūdžių darbo tvarkė čia yra labai svarbi, kitais metais jų pradžioje ji bus paskelbta. Taip pat yra per daug žmonių, kurie rizikuoja patekti į skurdo situaciją. Taigi čia irgi dar yra galimybių užimtumo socialinės apsaugos sistemos rytyje šį beitą nuveikti. Ir kadangi mes pabrėžėme, jog reikalingas įtraukiantis požiūris, turint omenyje tuos, kurie nepatenka į darbo rinką ir tuos, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Mes taip pat turime būti pasirengę integruoti ir atvykstančius pabėgėlius. Ir aš manau, kad skubus veiksmingas darbo rinkos integravimas čia yra svarbiausias dalykas. Dėl biudžeto, pensijų ir visuomenės veikatos finansavimo, turint omenyje, kad sensta visuomenė, mes teikiame siūlymus, kad dėl to, kad socialinė apsauga turi būti tvari, bet taip pat prieinama ir adekvati e, šiai kartai ir kitoms. Dėl mokesčių mes akcentuojame tai, kad reikia nu, nuimti mokesčius nuo darbo, ypač turint omenyje mažo atlygio darbus ir taip pat vengti, užkirsti kelią vengimui ir siekti sažiningumo. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad specialus dėmesys užimtumui ir socialiniams klausimams yra atspindėtas ir specifinėse eurozonos, eurozonos skirtose rekomendacijose, kaip jūs ką tik išgirdote, ir taip pat skubos mechanizmo ataskaitoje tai yra atsižvelgiama ir mes dabar atidžiau analizuojame socialinius rodiklius, tokius kaip jaunimo užimtumas, ilgalaikis nedarbas ir mikroekonominių disbalansų analizė. Tokiu būdu tai leis padėti užimtumo situacijoje ir spręsti socialinius iššūkius. Pirmininkė, mėly kolegos, būtent tą turime menyje, kai kalbame apie tai, jog reikia atsižvelgti į socialinį matmenį. Tai nereiškia tik tai socialinių teisės aktų pasiūlymų, bet taip pat tai reiškia ir tai, kad reikia įvertinti, kokį poveikį mūsų politika turės žmonėms. Tikubos A rodiklio pasiekimas Europoje yra sudėtingas dalykas mums visiems ir jums parlamente, ir mums komisijoje, ir mūsų partneriams valstybėse narėse, socialiniams partneriams, kuriuos mes kviečiame dirbti iš vien su mumis. Mes negalime atsipalaiduoti, kol žmonės nepajaus rezultatų kasdienėme gyvenime. Ačiū. Dėkoju, o dabar žodį suteiksiu pranešėjų kuris rengia ataskaitą metinės e, augimo apžvalgos klausimų. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos atstovams, kolegos tikrai bendradarbiaus, rengiant e, Europos semestro dokumentus labai svarbus komisijos ir parlamento bendradarbiavimas, skaninant demokratiją, teisės aktų leidimą. Taigi, kokioje situacijoje dabar esame? Tikrai yra atsigavimo ženklų, tačiau tas atsigavimas vis dar yra uh, ribotas ir tai yra susiję su nedarbo lygiu. Dabar esam e, pereinamajam laikotarpį, pereiname prie žalios ir išmaniosios ekonomikos, e, rengiame 2020 strategiją ir susidurėme su naujais iššūkiais, pavyzdžiui, humanitarinė krize ir su pabėgėliais vykstančiais į Europą. Jeigu <clears throat> dabar sąskaitoje, ES sąskaitoje matome tam tikrą pelną, tai taip yra todėl, kad mūsų eksporto rodikliai yra pakankamai geri. Ir manome, kad labai svarbu uh, yra skatinti investicijas, didinti jų mastą, mažinti socialinę neligybę ir mažinti makroekonominius e, disbalansus. Taip pat reikia stengtis, kad e, euro, e, ekonominis lygmuo atskirose valstybėse narėse būtų subalansuotas turėtume nepamiršti fiskalinės drausmės ir atsakomybės, turime stengtis didinti konvergenciją, turim skatinti valstybės narės didinti investicijas, vykdyti būtinas reformas, kurios susijusios mm, su vidaus produktu. Visos šios naujos Europos semestro gairės paveiks Europos piliečius gero, daug labiau tiesiogiai. Mes dirbame Europos parlamente šią linkmę ir šiuo klausimu, tačiau taip pat turime užtikrinti, kad parlamentas daug labiau įsitrauks į darbą apibrėžiant prioritetinės rytis ir rengiant atskiras rekomendacijas valstybės, valstybėms narėms. Galiausiai, kaip matėme, mes taip pat prašome parengti ekonominės valdysenos tarp institucinį dokumentą. Dėkoju. Dabar MPL komiteto pranešėja, ponė Ribero. Dėkoju, ponė pirmininkė komisijos nariai. Aš norėčiau Jums padėkoti, kad atvykote į šį jungtinį posėdį. Manau, kad parlamentas turi pradėti, 16 metų semes, pradėti diskutuoti apie 16 metų semestrą, kadangi esu metinės augimo apžvalgos Mm, klausimo pranešėją noriu pabrėžti, kad mūsų socialinis paketas paremtas fiskalinę atsakomybę. Mes norime ta, išlaikyti tam tikrą tasą su ankstesniu Europos semestru. Reikia nepamiršti socialinių investicijų, reikia nepamiršti trijų prioritetų. Socialinės rytis turi glaudžiai veikti su ekonominė sritimi. Viso, visoje Europos Sąjungoje augimas turi būti nuoseklus, nes tai juk yra 20 metų strategijos dalis. Turime duroti su iškylusiais iššūkiais, pavyzdžiui, bedarbystę, ypač su ilgalaikiu nedarbu ir jaunimo nedarbu. Turime užtikrinti socialinės sistemos veikimą, turime mažinti skurdo lygį, turime e, doroti su pabėgėlių krize. Parlamento nariai e, yra labai arti e, piliečių, gina piliečius, vykdydami socialinės reformos. Taigi Europos fondai ir ištekliai turi būti naudojami ne tik infrastruktūriniam investicijom, bet taip pat reikia investuoti ir į žmogišką į kapitalą. Norėčiau pasveikinti komisiją už puikų dokumentą, kuriame kalbam apie socialinę ir teritorinę sanglaudą. Anksčiau e, taip pat reikėtų nepamiršti, kad atskiri regionai skiriasi, todėl kiekvienai valstybei reikia pateikti jai tinkamą pasiūlymą. Taigi tokia jūsų, toks jūsų požiūris yra labai priimtinas ir sveikintinas. Taip pat turime nedelsdami reaguoti į tas problemas, su kuriomis susidurime. Aš norėčiau paaiškinti, kaip praktiškai galime įdėkti visas tas priemonės, kurias išvardėjau, kad užtikrinatume stabilumą Europoje. Visų pirma, reikėtų užtikrinti piliečių saugumą ir aktyviai veikti pabėgėlių krizės sąlygomis. Mes turime dirbti drauge ir Europos semestre turi visą tai atsispindėti ne tik europiniu, bet ir nacionaliniu lygiu. Ir visai pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie eurozoną, reikia nepamiršti, kad turi būti aiškus visos Europos planai susijęti su nacionaliniais planais ir nacionalinė politika. Tos politikos turi būti glaudžiai susijusios ir prioritetai turi būti aiškiai nustatyti. Taigi, aštuonios minutės. Uh, okay, uh... Kas norėtumėt pradėti? Vicepirmininkas komisijos? Question. Kągi, dėkoju už klausimus. Mm, dėl ekonominės situacijos bendrai vertinimo ir semestro prioritetų. Uh, Galiu tik pritarti e, Sritikės pareiškimui ir mūsų vertinimas irgi yra toks pat, kad mes dabar matome nusaikų atsigavimą, kuri, atsigavimą, kuris dar nėra pakankamai stiprus, kad būtų galima sparčiai mažinti nedarbą. Tad mūsų ekonomikos politikos prioritetai turi būti nukreipti į e, atsigavimo stiprinimą. Ir toliau, aišku, reikia galvoti apie stipresnės investicijas. Ir tai yra metinio augimo prioritetai, kurias mes siūlome stiprinti investavimą Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos ir valstybių narių lygmenių. Taip pat Marijan pasakė, kad daugiau dėmesio skiriame uh, konvergencijai, siekiant lygį didinti, mm, tokiu būdu sprendžiant ir socialinio neteisingumo klausimus, ir tarp valstybių narių sprendžiant regioninių netolygumų klausimus, kas irgi buvo paminėta šiame kontekste. Taip pat Per eurozonos rekomendacijas mes e, daugiau akcentuojame bendrus iššūkius, su kuriais susiduria eurozona. E, tokiu būdu tuos bendrus iššūkius geriau bus galima integruoti į nacionalinius dokumentus ir galbūt ir mūsų rekomendacijas skirtas kiekvienai valstybė atskirai. Tai mes tikrai analizuojame kiekvieną punktą ir, ir tikrai galiu pasakyti, kad žiūrime tą pačią kryptimį kaip ir jūs. Pierre Moskovičiai. Euh, e, tik papildysiu tai, ką Valdis pasakė. Tikrai nuo 2011 metų komisija yra pasiūliusi rekomendacijas visai eurozonai mm, ir Junkerio pasiūlymuose yra žadama būtent siekti aukštesnio lygio Ir tos 13 krypčių yra būtent išlaikomos biudžeto orientavimas eurozonoje. Pirmą kartą mes pasiekėme, kad tos rekomendacijos būtų paskelbtos lapkričio mėnesį kartu su metinio augimo apžvalga, būtent, kad būtų galima tai geriau integruoti tas rekomendacijas tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių, kad iš karto tos eurozonos rekomendacijos būtų aptariamos tame pačiame Europos semestro diskusijų kontekste. Ir tokiu būdu galima būtent stiprinti būtent šį aspektą ir, ir ką mes siūlome dėl eurozonos valdysenos aspektų. Dank u voorzitter. Uh, voorzitter. Um... Ačiū pirmininkė. Ką galėčiau pridurti? Man atrodo, mm, labai svarbu yra pasakyti, kad um, metinės augimo apžvalgos pavadinimas dabar simboliškai netgi siekia didesnės konvergencijos ir tai galime matyti visame pakete. Ir kas yra nauja, tai būtent yra ta konvergencija. Anksčiau mes bandėme sutelkti dėmesį į šį klausimą, mums sėkmingai sekėsi tai dirbti dėl um, sanglaudos. Uh, fondų, mes siekėme, kad valstybės narės artėtų viena prie kitos, kad jų lygiai vienodėtų, tačiau nuo krizės mm, pradžios mes matome, kad tie skirtumai didėja ir tai nėra gerai e, nei socialiniai sanglaudai, nei augimui. Tai gali būti reali kliūtis augimui ir mm, tą būtinai reikia spręsti, būtent į tą sutelkėme savo dėmesį Ir manau, kad turėsime mm, būtent tai analizuoti, žiūrėti, kokie tinkami būtų rodikliai, kokie būtų tinkami standartai. Ir pasemestro kontekste žiūrėsime, ką valstybės daro to klausimu. Man atrodo, kad kiekvienai valstybės skirtose ataskaitose mes žiūrėjome ir į sistemų tvarumą, bet reikia nepamiršti, kad tos sistemos turi būti ir tinkamos, adekvačios, jos turi e, suteikti tinkamas garantijas. Taigi reikia žiūrėti ir jų efektyvumą, bet ir į tuos tikslus, kuriuos užsibrėžėme mm, ir nepamiršti socialinių klausimų. Mes taip pat pabrėžiame kovos su nedarbu svarbą, ypač galvojant apie ilgalaikį nedarbą, jaunimo nedarbą. Dabar tai irgi patenka į metinę augimo apžvalgą ir būtent galvojame apie didesnės investicijas į žmogiškai kapitalą. Tai yra konkrečiai paminėta dokumente, kurį patvirtiname praeitą savaitę. Mm, mes tikrai atsižvelgėme į tai analizuotami strateginius sektorius, kuriuose galėtumėm investuoti per investicijų paketą Europos investicijų fondą. Mm, ir čia tikrai įmanoma suteikti garantijas investicijoms į žmogiškai kapitalą, nes man atrodo, kad tai tikrai atitinka tuos lūkesčius, kurie yra mm, ataskaitoje surašyti. Ačiū. Trasis klausimo raundas. Dabar kiekvienam klausiančiam e, suteikiama pusantros minutės ir labai prašau laikytis pasisakymo laiko. Javier Lopes. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti Sergio Gultierės vardu, kuris negalėjo atvykti šiandieną ir norėčiau pakomentuoti jūsų pasisakymus. Pirmiausia, mes sutinkame su komisija dėl to, kad reikalingas socialinis teisingumas ir socialiniai standartai turi būti jos, jų atžvilgių užtikrinama konvergencija, didinant tos standartus, bet kaip to pasiekti, kaip pasiekti socialinių lūkesčių, esant labai iškiams makroekonominiams įsipareigojimams, kuriuos mes aptarėme, kaip užtikrinti tą konvergenciją, didinant standartus ir e, kaip yra su kitais, pavyzdžiui, paketais, judumo paketu ir panašiai. Kitas dalykas Žinome, kad e, ekonominis atsigavimas lėtas, vangus, dėl to, kad yra ciklinių veiksnių ir e, kaip reikalingos tam tikros struktūrinės reformos, kurios yra susijusios su saugumu ir lankstumu, mes suprantame, kokia yra nuomonė, tačiau realiai mes matome, kad e, darbo rinkoje dev, dev, devalvacija yra ir daug neužtikrinto darbo, netinkamos darbo sąlygos, sutartys nelabai primtinos. Ir vykdant struktūrinės reformas matome, kad teorija ne, yra įtvirtinama praktikoje ir manome, kad neužtikrinto darbo problema yra labai aktuali ir tai yra susiję ir su tuo lietu ekonomikos atsigavimu. Ir galiausiai mums teigiama yra, kad viena disbalanso problemų yra dabartinės įnamosios sąskaitos perviršis. Ir teigiama, kad vienas sprendimų būtų vartojimas ir investicijos, kurias reiktų skatinti kai kuriuose valstybėse. Tai kodėl mes nesimame ryštingesnių veiksmų, kaip tarkim kitose srityse, pavyzdžiui, didinti atlyginimus ir tokiu būdu kažkaip atsverti tą mikroekonominį disbalansą. E, Darius Rozatė. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad komisija atsižvelgiai ankstesnių metų net neaugimo apžvalgą ir šį kartą jau komisija patvirtina tuos prioritetus, kurie buvo atrinkti einamiesiems metams. Tai yra investicijos, fiskalinis konsolidavimas, atsakomybė ir struktūrinės reformos. Aš manau, kad tai yra puikus sprendimas, būtent siekti šių trijų prioritetų. Ir aš turiu du klausimus susijusius su šiais trim politikos prioritetais. Pirmiausia, jeigu mes daugiausia dėmesio skiriame investicijoms ir tuo pat metu suvokiame, kad privataus sektoriaus investicijos labai vangios ES, ypač eurozonoje. Tai kokių konkrečių priemonių reiktų imtis, kad galėtumėme pagerinti investicinį klimatą, kad paragintumėme privatų sektorių daugiau investuoti ir įveikti tą nenorą investuoti. Aš čia turiu omenyje būtent reguliavimo pagrindą ir kokių priemonių ketina imtis komisija, ketina siūlyti komisija valstybėms narėms, kad pagerėtų situacija šioje srityje. Ir kitas klausimas yra susijęs su nacionalinė reformų planų nuosavybė. Jau kurį laiką yra skundžiamasi, kad šalims skirtos rekomendacijos nėra tinkamai gyventinamos. Vėlgi, tai kokių konkrečių priemonių ketina imtis komisija, kad būtų paskatinamos valstybės, narė, valstybės narės labiau įsitraukti įgyvendinant šalims skirtas rekomendacijas. Ačiū. Dėkoju. Ulrike Cebezijus. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, eurozonoje ekonominės politikos aplinka yra padari. Tai kodėl taip yra, kad kai kurios šalys panašu vos pragyvena Graikija, susiduria su ekonominė socialinė katastrofa, Prancūzijoje išaugo nedarbas lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu. Taigi, matome, kad e, skolos mastai yra milžiniški Prancūzijoje, Italijoje, kitose šalyse. 250 milijardų tiek išaugo skola, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Nedarbo lygis, kai matome daug jaunų žmonių, iš krizės paliestų šalių keliasi kitur, ieško geresnės ateities. Taigi, na, aš suprantu, kad ES komisija bando viską sureguliuoti, sutvarkyti, tačiau turint omenyje, kad yra fundamentalių problemų dėl skolos naštos, mes tiesiog nematome jokių galimybių sureguliuoti tas problemas. Ir, ponia Moskovici, po aštuonerių metų nepavyko tenkinti euro, eurozonos skolos reikalavimų, o dabar mes ketiname daryti išlygas dėl pabėgėlių krizės. Tai reiškia, kad eurozona iš vis nebus laikomasi skolos taisyklių, ar jūs vis tiek ketinate dar kažkaip pasirūpinti, kad tų taisyklių būtų laikomasi. Pone Tyson, daug, vis daugiau pastangų yra dedama, kad būtų tarptautiniu mastu atsvertas europinių nesėkmių svoris. Kaip jūs ketinate su, suaktyvinti tą kon konkurencingumą ir vis tiek dar išsaugoti subsidiarumo principą? Pirmininkė kolegos, šiandieną mes kalbame apie 16 metų metinę ekonominio augimo apžvalgą. Perskaičiau tą dokumentą, viskas ten atrodo neblogai, bet skaičiau lyg galvodama, kad esu jau tai kažkur skaičius, turiuomenį penkerių metų planą. Turiuomenį Vokietijos Demokratinė Respublika, kur būdavo penkerių metų planai tvirtinami apie kelių tiesimą ir panašiai, bendras platformas, bendros priemonės, metodų, keitimasis metodais, naujų technologijų dėgymas, tvarumas. Ir gras, grasinimas, kad ataskaitų bus dar daugiau. Dabar toje ataskaitoje kalbama apie tai, kad reikia verslininkystę skatinti, planuoti, aktyvinti. Yra naudojamos centrinės rinkos ekonomikos koncepcijos. Mes galvojame, kad žlugus geležiniai uždangai jau nebus tos centrinio planavimo ekonomikos. Taigi mano klausimas yra koks, štai koks, kaip pasieksime tokių tikslų. Mums reikalinga laisva rinka be jokio centrinio planavimo, rinka, kur yra politinė ir asmeninė laisvė. Ar jūs to irgi norite? Ačiū. Na, toks pareiškimas buvo man visai naujas toks, bet niekada ne per vėlų pasimokyti. Ponas Dombrovskis dabar. Kągi, čia keli klausimai buvo, gal aš susitelksiu ties ekonominiais ekonominiais. Tai pirmiausia, kaip pasiekti konvergencijos didinant standartus. Čia yra du dalykai, kurių dabar siekiame. Pirmiausia, geriau pasinaudoti socialiniais užimtumo rodikliais taikant makroekonominių disbalansų procedūrą, atliekant makroekonominio disbalanso analizę, būtent socialiniai ir užimtumo aspektai turi būti geriau integruojami, juos labiau atsižvelgiama, taip pat atsižvelgiant į penkių pirmininkų ataskaitos pasiūlymus, naudotis daugiau rodikliais ir orientuotis į geriausius rodiklius rodančias valstybės. Ir kaip teigia penki pirmininkai, tie rodikliai turi būti teisiškai saistanti. Tos vertės turi būti teisiškai saistančios. Taip pat reikia stiprinti ekonominį atsigavimą. Tokiu būdu mes irgi galėtumėme sustiprinti valstybės narės, kad jos įvairiais ištekliais, socialiniais, regioniais ištekliais spręstų socialinės regioninės politikos disbalansus. Taigi socialiniai regioninės politikos klausimai irgi yra labai tarpusavyje glaudžiai susiję dėl prioritetų ir kokiu priemonių imamės, kad pagerintumėme investicinį klimatą. Aišku, mes žinome, kad įvairiose šalyse yra skirtingi iššūkiai investicijoms. Ir dabar mes rengiame ataskaitas dėl investicinių iššūkių įvairiose valstybėse narėse, kad galėtumėme įvertinti, kaip geriau spręsti tuos iššūkius, bet nėra čia viena universali problema, nes kiekviena valstybė narė turi savų problemų, dėl to mes ir dabar bandome ataskaitas rengti kiekvienos valstybės atžvilgių, įvertinti jos situaciją ir pažiūrėti, kaip būtų galima ją pagerinti. Dėl šalims skirtų rekomendacijų gyvendinimo, tai čia klasikinis klausimas. Mes manome, kad geriausias būdas yra siekti daugiau nuosavybės jausmo, kad valstybės narės jaustų nuosavybę už tas rekomendacijas, kad geriau bendrai suprastų, su kokiais iššūkiais susiduria valstybės narės ir kaip gyvendinti tas rekomendacijas. O dėl klausimų, kurie buvo užduoti apie apie EGS prioritetus ir uh, tai, kad reikia sprendimų orientuotų į rinką, tai čia galiu pasakyti, kad be jokios abejonės mes savo prioritetais nebandome mažinti socialinės rinkos ekonomikos. Mūsų manimų tai yra Europos socialinio ekonominio modelio veikimo esmė. Ačiū. Pirmas kabicija. Trys pastabos. Pirmiausia, dėl makroekonominio disbalanso. Iš principo mes manome, kad einamoji sąskaita, kuri atspindi eurozoną, nėra priežastis džiaugtis e, tinkamų balansų. Mes matome, kad e, čia reikia galvoti ir apie infrastruktūrą, ir švietimą, ir apie visą tai, kas skatina investicijas. O kalbant apie investicijas, tai aš norėčiau pabrėžti, kad svarbu šį yra Junkerio planas ir labai svarbu šiame kontekste sieti privačias ir viešas investicijas. Ir ypatingai, aišku, svarbios yra ir privačios investicijos. Kuo daugiau privačių investicijų, tuo geriau, bet viešos investicijos dar labiau reikalingos. Ir tai yra šito plano filosofija. Ir mes turime to nepamiršti, ir siekti to, kiek įmanoma. Kalbant apie šalims skirtas rekomendacijas, tai mūsų filosofija yra supaprastinti strateginio lygmenio tas rekomendacijas, kad jos už jas labiau jaustųsi atsakingos pačios valstybės. Na ir dėl Prancūzijos, e, aišku, Prancūzijoje, kaip ir kitose šalyse, reikia atlikti dar daug reformų ir Prancūzija yra antroji pagal dydį eurozonos ekonomika. Aišku, irgi ten yra šiokio tokio ekonominio atsigavimo, politinis tas politinių priemonių mišinys yra vis tiek tikrai gan veiksmingas. Ir taip pat aš manau, kad visi pritars tam, kad saugumo klausimas, po Paryžiaus iššūkių, aišku, tapo prioritetiniu, absoliučiu prioritetu. Į, į, į tai atsižvelgia komisija be, be jokių išlygų ir būtent tai kainuoja. Ir ieškosime, aišku, visų įmanomų priemonių, kad būtų galima tenkinti stabilumo ir augimo pakto e, nuostatas. Taisen. Kort nog even aanvullen misschien. Uh... Ačiū labai trumpai. Buvau paprašyta didesnio socialinio teisingumo ir į tai atsižvelgiu, taigi norėčiau pabrėžti, kad buvo pasirašyta nauja sutartis su Graikija, komisija įsipareigojo, kad bus atliktas poveikio vertinimas, jeigu bus rengiamos naujos programos. Dėl makroekonominio disbalanso turim tris rodiklius kurie yra įtraukti, apie tai jau kalbėjau savo įžanginėje kalboje. Reikia atsižvelgti į socialinę situaciją valstybėse narėse ir nepamiršti to, kad labai svarbu, jog būtų dirbama ir nacionaliniu, ir sąjungos e, lygmeniu vykdant socialinį teisingumą. Buvo siūloma didinti darbo užmokestį tam tikrose šalyse. Parlamentas neturi tokios jurisdikcijos. Taigi tekste yra padaryta atskirtis tarp valstybių, kurių biudžete yra perviršis ir tarp tų, kurios turi skolą. Girdėjau, kad mm, kalbama apie tai, jog reikia, kad komisija nesiekia vieningos sistemos, kad komisija skatina konvergenciją Taigi mes norime, kad valstybės narės pasiektų panašų lygmenį, tačiau nereiškia, kad viską ketiname suvienodinti. Valstybės narės pačios atsakingos už sistemas, už jų finansavimą mes tik turim užtikrinti, kad tai būtų vykdoma ir uh, padėti spręsti problemas, jeigu su tokiom valstybės susidurtų. Kalbant apie investicinį klimatą. E, sprendimas ar investuoti yra pakankamai sudėtingas, reikia atsižvelgti į daugybę faktorių ir kai tik tai galime veikti, mes privalome tą daryti. vidinė rinka, kapitalinė, e, kapitalo e, rinkos politika, e, tam tikros iniciatyvos, tai turėtų prisidėti prie darbo vietų kūrimo. Mes turim užtikrinti, kad žmonės turėtų tinkamų įgūdžių, kad galėtų dirbti. Ir taip pat, žinoma, nereikėtų pamiršti inovacijų. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar žodis Marian Hakin. Pasisakymams skirta pusantros minutės, bet kadangi atstovaujate frakciją, jums bus suteiktos trys minutės pasisakymui. Dėkoju ponė pirmininkė ir dėkoju komisijos atstovams už tai, kad atvykote į posėdį ir pateikėte paaiškinimus. Aš kalbėsiu apie užimtumo ir socialinį aspektą. Skaitydama įvairiausias ataskaitas supratau, kad labai svarbus yra socialiniai indikatoriai. Taigi turiu keletą klausimų. Bendroje ataskoje teigiama, kad reikia modernizuoti darbo rinką, tačiau tai sistemiškai e, neišsprendžia visų tiek vidinių, tiek išorinių problemų. Norėčiau paklausti, kągi jūs turite mintys, vartodami tuos du terminus - insider ir outsider. Ką turite minty apie tai kalbėdama? Jau parlamente e, buvo surinkta konferencija ir jaunuolis iš, e, jaunuoliai iš Portugalijos klausė, ar, ar toks požiūris reiškia, kad jūs atleisite mano tėv, mūsų tėvus ir įdarbinsite mus. E, aš norėčiau, kad jūs plačiau pakomentuotumėte šį klausimą, kaip spręsite šiuos neligimus. Kitas klausimas susijęs su atsargiom darbo vietom su neužtikrintom darbo sąlygom. Ataskaitoje kalbama apie tai, kad dažnai darbo sutartys yra nenuolatinės. Ir nuo 13 metų labai daug buvo pasirašyta tų trumpalaikių darbo sutarčių. Kalbėjot apie nesavanorišką laikiną darbą taip, taip pat išaugo nuo 16 iki 19,6 procento. Skaičiai mane, pavyzdžiui, šokiruoja. Taigi vėl šis klausimas susijęs su tom insider ir outsider savokom. Kokių veiksmų komisija siūlo, kaip, kokių veiksmų imsis, kad sumažintų šiuos tikrai šokiruojančius skaičius. Kitas klausimas susijęs su perviršiu eurozonoje. Mes kalbama apie tai, kad ekonomika dabar auga eurozonoje. Tačiau e, kalbama apie tai, kad yra tam tikras disbalansas ES, tai kokių priemonių reikėtų imti, kad e, spręstume e, šią problemą. Susidurėme tam tikrose valstybėse su infliacija. Ar, ar reikia skatinti investicijas, ką komisija siūlo sprendžiant šį, šią problemą. Ponas Papadimolis, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš keletą dienų buvo pateiktas pasiūlymas dėl Europinės indėlių garantijų sistemos ir praėjus vos kelioms valandoms, kai buvo paskatas tas komisijos pasiūlymas, jis iš karto susilaukė kritikos ir buvo visiškai atmestas finansų, finansų ministro iš Vokietijos, pana Šioiblė. Ar jūs nenorėtumėte to pakomentuoti, kodėl būtent pana Šioiblė taip kritikavo komisijos pasiūlymą, kodėl jį taip atmetė. Ar jūs ir toliau laikysitės e, šio pasiūlymo, ar nežengsite žingsnio atgal? Pone Taisen, prieš kurį laiką finansų, Italijos finansų ministras ponas Padua patikė pasiūlymą dėl europinės bedarbystės paramos sistemos, kuria, kuri veiktų kartu su valstybių narių pastangomis, bandant kovoti su uh, augančių nedarbų. Kaip už tai atsakinga komisarė, ką Jūs manote apie tokį pasiūlymą? Ar komisija panalizuos tokį pasiūlymą, ar jį atsižvelgs? Ir dar vienas klausimas, ponai Moskovici, kalbant apie skolą. Komisija vertina, kad dėl skolos labai sudėtinga atsigauti ekonomikai, tai turi neigiamos įtakos ir investicijoms. Ar komisija Graikijos atžvilgių ketina užimti tarpininko vaidmenį tarp Tarptautinio valiutos fondo, kuris reikalauja mažinti skolą, ir Eurogrupės, kuri atsisako tokios idėjos. Graikijos finansų ministras sakė, kad vasario mėnesį prasidės produktyvios diskusijos. Ar jūs darysite viską, kad tos diskusijos būtų efektyvios? Žodis jums, ponė Timar dėkoju. Komisarė Tisen sakė, kad valstybės narės yra atsakingos už socialinę politiką. Tai yra tiesa. Tačiau nuo 2010 nuėjom netrumpą kelią ir sutarėm dėl bendrų kriterijų ir bendrų rodiklių, kuriais kovotume su skurdu, tačiau metinėje apžvalgoje reikėtų daug daugiau kalbėti apie socialinį augimą, nes kitaip negalėsim kalbėti apie konvergenciją. Taip pat e, mane nustebino lankščio saugumo priemonės, flexicurity tokio termino e, mes pastaruoju metu nebevartojame, darbo vietos jų, juk yra saugios. Ar čia šioje srityje yra kokių inovacijų? Ir trečia, kalbama apie privačias investicijas, bet e, valstybinės investicijos, viešos investicijos yra uh, pamirštos. Kodėl apie tai ne, nekalbama? Juk vienas e, investuotas euras duoda 1,38 euro gražos. Tokie rodikliai yra patikti. Taigi, socialinės investicijos, viešos investicijos yra labai svarbios. Dar vieną klausimą turiu. judumo paketas buvo atidėtas, ar jis yra apskritai užmirštas? Ne iki galo supratau. Juk kalbam apie augimą, apie konvergenciją, kalbam apie socialinį augimą. Dėkoju. Dėl eurozonos perviršio ir poveikio ir kaip su tuo dorotis. Taigi, jeigu pasižiūrėtume į e, šių metų šalims skirtas rekomendacijas, tai perviršį turinčioms valstybėms e, siūloma mažinti, skatinti e, viešas investicijas. Ir žinoma, kad į ekonomiką reikia žvelgti įvairia pusiškai, siekiant, kad ji taptų subalansuota. Tas atspindima ir metinėje augimo apžvalgoje. Dėl Europos e, draudimo sistemos Europos indėlių draudimo sistemos. Tikrai mes sprendžiam tam mm, tikras problemas susijusias su pavojais, atsi, e, atkreipiam dėmesį į valstybės narės, kurios neišpildo savo įsipareigojimų ir savo pasiūlyme į tai atkreipiame dėmesį, siūlome keletą elementų teigiame, kad e, tokia indėlių draudimo sistema turėtų būti prieinama tik tai bankams ir finansų institucijoms, kad būtų nacionalinė indėlių draudimo sistema. Ir skatinam bendro draudimo sistemą, prie kurios turėtų prisidėti bankai. Bankai turėtų vertinti riziką atkreipiame dėmesį į tas valstybės narės, kurioje e, bankai, bankų veikla vertinama rizikingai. Kas dėl valstybinio in, valstybinių investicijų. Žinoma, kad investicijos yra mūsų prioritetinė sritis. Ir mes skatiname viešas. E, ir ta, tas rytis yra augimui palanki. E, komisarė Taisen, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėl susiskaidžiusios darbo rinkos insiders ir outsiders. Taigi e, ta terminologija tebėra vartojama ir taip yra todėl, kad darbo rinka yra susiskaidžiusi, e, darbo sutartys tam tikrose valstybėse nariuose yra terminuotos, žmonės nemato ateities perspektyvų, jie negali tikėtis stabilumo Ir čia kalbama ne tik apie didesnės pajamas, bet ir apie mokymus, karjeros galimybės. Taigi, todėl mes ir sakome, kad yra didelis disbalansas ir atkreipiama valstybių narių dėmesį į tai, prašome, kad valstybės narės nesivadovautų tą insiders ir outsiders sistemą. mes tikrai norėtume paskatinti valstybės narės nesudaryti tokios sistemos, kur viena kažkokia žmonių klasė būtų saugoma, o kita ne. Dar e, trumpos ir laikinos darbo sutartys ne, ne visada yra o, blogai. Dažnai jos prisideda prie žmonių gražinimo į darbo rinką, tačiau jeigu tai daroma sistemiškai, tai yra blogai. Ir jos išbalansuoja visą darbo rinką. Taigi turime pasižiūrėti, kaip veikia teisės aktai reglamentuojantis šią darbo sritį. Turime padėti valstybėms narėms, kad jos išvengtų tokio disbalanso. buvo kalbama ir vartojamas terminas flexicurity. Taigi darbo rinka kinta. Mes turime prisitaikyti ir, ir matome, kad tai vyksta ir darbo rinkoje. Turim užtikrinti, kad socialinės sistemos būtų struktūruotos, uh, ir kad tuo met, kai žmonėms reikia pagalbos, jie ją gautų. Jeigu žmonėms reikia socialinės apsaugos, ji turi būti užtikrinta. Tai tas flexicurity reiškia lankstumo ir užimtumo užtikrinimą. Taigi viena vertus elgiamės lankščiai, bet antra vertus turime socialiai padėti, kai žmonėms to reikia. Nereikėtų pamiršti ir socialinių partnerių. Taip pat buvo užduotas klausimas apie apie mm, socialinių sistemų apjungimą. Ir buvo užduotas klausimas, ar ar tai turės kažkokios neigiamos įtakos, ar e, galima būtų panaudoti tam tikrą biudžeto eilutę vienam ar kitam dalykui. Komisija apie tai nekalbėjo, tačiau galiu jūs patikinti, kad reikia gerokai didesnės konvergencijos tarp valstybių narių, kad galėtume aptarti šį klausimą. Du, du réponse, Komisaras euh, Moskovičius. Visų pirma, dėl indėlių garantijų. Kai pradėjome kurti bankinę sąjungą, aišku, buvo, kad reikia trijų ramščių. Visų pirma, priežiūra, paskui pertvarkymas ir galiausiai, tai būtų ir tarpinis finansavimas taip pat, ir galiausiai indėlių garantijas. Tai komisija yra pateikusi savo pasiūlymus, tikrai plačių užmojų ir rimtus. Ir panašiai, blei irgi yra išsakęs pastabas to klausimu, diskusijos pradėjo padarytos. Aišku, nebuvo lengva ir dėl pirmo ramščio, komisija mm, dirba, tikrai platus mūsų užmojai, pragmatiškas požiūris. Dėl Graikijos skolos, aišku, turime atitinkamą logiką, dėl gražinimo siekiama užtikrinti reformų sėkmę ir programos įgyvendinimą. Uh, Dėl pirmo etapo balsuota, antras yra e, dabar rengiamas, paskui bus įgyvenimas, programa tikrai drasi, plačių užmojų ir, ir visa tai, kas yra susiję ir su nekilnomu turtu, ir, ir su pensijų reformomis. Ir aišku, jeigu viskas e, judės gera kryptimi, tai atitinkamai bus laikomasi programos dėl gražinimo ir e, tada aš tikiuosi, skolos klausimas bus išspręstas kaip galima greičiau. Mes galvojame, kad metų pradžioje jau reikėtų pradėti diskusijas, o paskui, kaip jau jas baigsime, na, matysime. Thank you, give... Ačiū. Dabar žodį dar kartą suteiksiu komisarė teisinį dėl judumo paketo. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, pamiršau atsakyti į klausimą dėl judumo paketo. Galiu jūs užtikrinti, esame pasirengę. Buvo orientacinės diskusijos komisija ir sutiko, sutarėme, kad reikia tą paketą renkti, besveikiname tą paketą, tai bus ir informacija mm, dėl tikslingos komandiruotų darbuotojų direktyvos peržiūros ir socialinės apsaugos koordinavimo direktyvos peržiūros. Mes galvojame, kad tikrai tai reikia padaryti, buvo planuojama jau šį mėnesį tai padaryti, bet žinote, Buvo tam tikrų nenumatytų įvykių, saugumo problemos, pabėgėlių problemos, taigi labai do, intensyvus darbas vyksta kitais klausimais. Kol kas dar, mm, kiek aš žinau, ir kitos savaitės darbo tvarkyto klausimo nėra, bet mes esam pasirengę. Kai tik tai bus jau tinkamas momentas mm, tą paketą pateikti, mes jį ir pateiksime taip pat ir parlamentui. Ačiū. Uh, okay. um... Kągi. Jean Lambert tuomet. Ačiū. Like to... Ačiū. Noriu padėkoti komisarams už tai, kad atvykote pas mus. Šiandien buvo kalbama apie socialinių partnerių vaidmens svarbą. Tai yra visiškai teisinga, atsižvelgiant į visus pasikeitimus taip pat. Uh, Taip pat atsimenu, praeitais metais mums buvo pažadėta, kad bus gairės dėl pilietinės visuomenės įtraukimo. Nes, aišku, socialiniai klausimai tai ne vien tik tai užimtumas. Tai aš noriu paklausti, kaip su tom gairiam dabar dėl pilietinės visuomenės įtraukimo. Taip pat mm, pratesiu, ką kolega sakė dėl skurdo Ar komisarai galvoja, kad tikrai atlikta analizė siūlomų pakeitimų valstybės narėse, ar tikrai vertinama pasiūlymų poveikį skurdo lygiui? Ar dirbama to klausimu? Na ir jeigu žiūrime į jungti tarp ekonomikos ir salinių aspektų, aš dar ir aplinkosauginį aspektą pridurčiau, galbūt tai jūs ir nenustebins. COP21 diskusijos prasideda turime ir žiedinės ekonomikos visą paketą, kuris bus pristatomas ir aptariamas rytoj ir ponė Taisina apie tai kalbėjo. E, iš tikrųjų, tai yra labai stiprus signalai dėl to, kuria kryptimi mes turėtumėm judėti dėl įgūdžių, darbo vietų, mokesčių ir kitų dalykų. Tai ar jūsų manimo tai pakankamai atspindėta semestre ir augimo apžvalgoje visame tame procese? Ir jeigu ne, tai ką jūs ketinate keisti? Yes, uh, Philip Lambert. Question in English. Aš užduosiu klausimą angliškai kalbėsiu apie tą blogąjį žodį, tai yra skola. Nekalbėsiu apie augimą. Skolos mažėja, taip jau bent sako jūsų dokumentai palyginti nuo 2009 metų. Nebūtinai galvoju, kad tai yra visų politikos priemonių sėkmės rezultatas. Ar jūs galvojate, kad reikia toliau dirbti taip, kaip buvo dirbama, ar jūs galvojate keisti kryptį? Dar vieną bjaurų klausimą užduosiu dėl perviršio. Taip, taip, taip mus neramina um, Vokietijos ir kitų valstybių perviršiai, kurie uh, auga milžiniškų greičių. Pas Moskavyčiai um, paminėjo tą, um, tą metinį augimą ir jūs sakote, kad jūs neramina. Bet ką Vokietija daro su jūsų tuo nerimu, nepanašu, kad daug ką, nes panašu, kad jų tas perviršys ir toliau mm, milžiniškais tempais lipa į viršų. Tai ar jūs darysite ką nors dėl to? ar jūs tiesiog sėdėsite ir stebėsite tai, kas vyksta? To, uh, Dominik Martin. Merci. Vous faites Ačiū, jūs objektyviai konstatuojate panašią situaciją, investicijos, nedarbas, makroekonominis disbalansas, jūs siūlote panašius atsakymus visą laiką, siekti ekonominės konvergencijos, fiskalinės konvergencijos, socialinės konvergencijos, jūs vis kalbate apie 2008 krizę, tarsi tai būtų praeities momentas, tarsi tai būtų konjunktūrinė krizė Na, bet man tenka garbė, ar, ar, ar, ar tas mm, bjauri tokia man situacija, kad aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra struktūrinė krizė, ne konjunktūrinė. Ir e, nesugebate užtikrinti valstybių narių konvergencijos, ekonominės, fiskalinės ar socialinės. Ir e, realiai dabar yra konjunktūrinė krizė taip pat, tai yra. Mm, Kaip ir girdėjome, tai pabėgėlių krizė. Tai kaip, ką jūs konkrečiai darysite uh, kad būtų įmanoma absorbuoti visus tos pabėgėlius, nes padidinant dar visų tų netoligumų, kuriuos jūs ir taip jau, dėl kurių jūs apgailę stovite. Na ir dėja, dar reikia pasakyti, kad mm, vidutinis biudžeto deficitas mažėja, mes turime maždaug 1,7 procento BVP. Pone Moskovičiai, jūs neseniai apie tai atsakėte į klausimą, bet dėja, aš turiu pakartoti klausimą, nes atsakymas nebuvo visiškai aiškus. Prezidentas Holand pasakė, kad mm, bus saug saugumo paktas, visų pirma, paskui stabilumo paktas. E, tok, tokie, toks eiliškumas. Tai, e, ponė Moskovičia, kaip jūs galvojate, kaip jūs padėsite prezidentui Olandui ši, ši, šiame darbe? Tai yra, ar jūs išsei, išeisite iš tos saugos zonos? Komisarė Moskovičia. Oui, sur, sur plusieurs, euh, plusieurs des questions, en effet. Andėl dėl jūsų klausimų. Tikrai jie labai svarbus. Visų pirma, dėl einamosios sąskaitos e, perviršio, ypač Vokietijos, skaičiai rodo kiekvienais metais augimą, tikrai spūdinga. 7-8 procentai paskutiniais metais, e, netgi 9, iki 9 procentų šiais metais. Iš tikrųjų, Vokietijos, e, Vokietija yra labai didelė, konkurencinga valstybė. Europos komisijai atrodyti paradoksiška um, tos valstybė, tas, reikalauti, kad ta valstybė atsisakytų savo konkurencingumo. Uh, Ir, na, aišku, reikia galvoti apie vidaus paklausos didinimą, reikia galvoti apie mm, jo potencialą, kas viršė tą potencialą. Aišku, reikia galvoti apie investicijas į infrastruktūrą, į mokymus ir taip toliau. Tai yra mm, visos MIP procedūros, praeitais metais padaryta pažangos ir uh, Ehm, aš noriu priminti, kad kol kas tai yra tik tai procedūros pradžia, ne pabaiga, kas toliau yra daroma. Niekas nesako, kad dabartinė krizė yra konjunktūrinė krizė. Nuo 2007 metų mm, tai, kas tęsiasi, tęsiasi ir mes dabar esame, mm, tre, turime trečius metus, kuomet yra pozityvus augimas ir tie skaičiai patvirtina dėl nedarbo skaičių matome pakankamai ženklius pasikeitimus. Aišku, eurozonoje viskas juda sparčiau, tai akivaizdu, bet tai yra iš tikrųjų vykdomos politikos rezultatas, kadangi tinkama monetarinė politika pasirinkta, struktūrinės reformos buvo finansuotos ir tai, taip pat visą tai papildė ir Junkerio planas, kaip žinote. Jūs taip pat teravotės ir dėl to, ką e, e, prancūzijos prezidentas pasakė. Na, reikia pasakyti, kad jis kreipėsi į e, prancūzijos parlamentą praėjus trims dienoms po tragiškų įvykių Paryžėje. Ir Aišku, jis paaiškino, kad reikia e, visų pirma saugumo ir po to stabilumo. Būtent tame dramatiškame kontekste jis norėjo sustiprinti saugumo priemonės Prancūzijoje, kaip kad buvo paskelbta e, prezidento. Ir e, nacionalinė asamblėje paremė jo žodžius dėl tų priemonių. Tie 600 milijonų tai yra išlaidos, gynybos ryčiai ir taip toliau. Ir iš karto Europos komisija sureagavo, pasakiusi, kad um, aišku, atsižvelgėme į dramatiškas, tragiškas, ypatingas aplinkybės ir mes, aišku, suprantame, kad tai yra ypatinga situacija, tai neprieštarauja stabilumo faktui. 600 milijonų, na, nu, 0,15 procentų BVP, tai maždaug atsižvelgiant į Prancūzijos situaciją, prancūzų finansų ministras pasakė, kad e, iš tikrųjų nei 2016, nei 2017 metais Prancūzijos finansiniai situacijai tai nepadarys didelio poveikio. Tai e, nereikėtų čia didelės polemikos. Čia mes esame tam, kad nepaleistume vadelio, kad kaip tik padėtumėm Prancūzijai sustiprinti saugumo situaciją. Ir Aš manau, kad tai yra ir išmintinga, ir žmogiška, ir visi mes turime būti ir išmintingi, ir žmogiški. Aš manau, kad į kitus momentus gal atsakys ponė Taisin, bet aš dar porą žodžių turėčiau tarti. Mm, dėl to, kad kai mes pateikėme makronominės prognozes, mes pabrėžėme, kad pabėgėlių, mm, aišku, tas, tie atplaukantis rautai nebuvo paskaičiuoti, aišku, kad e, tai gali taip pat lemti ir papildomą augimą, nes e, viešojo sektoriaus um, išlaidos išauks, tai reiškia reikės ir papildomų viešojo sektoriaus pajamų ir aišku, tai reikės išmintingos politikos, aišku, tai bus pranašumai ir darbo rinkai, ir mokymos ryčiai bus gal tai papildomos priemonės, aišku, reikės galvoti apie sienų stiprinimą, diskusiją su trečiosiamis valstybėmis, pavyzdžiui, Turkija, aišku, tai yra būtinas priemonės, norint riboti tuos rautus ir taikyti įtraukiamą į požiūrį tiems žmonėms, kurie yra atvykę čia, kurių gyvybei grėsia pavojus, kurie iš tikrųjų baiminasi dėl savo žmogaus teisų. Ja. Ačiū komisijos narė Taisen. Dėkoju. Minikė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į Jean Lamberts klausimą. Lambert klausimą dėl skurdo. Ar mes vertiname kokį poveikį skurdui daro tą politiką. Na, kova su skurdu yra viena pagrindinių iniciatyvų pagal strategiją Europą 2020 ir ši strategija vis dar yra mūsų orientyras. Ir jūs tą pamatysite, kai paskaitysite dokumentus, kurie yra susiję su 16 metais. Mes ir toliau ketiname kovoti su skurdu tais metais. Aišku, krizė čia irgi matyt daug ką nulėmė ir yra keli dalykai, kuriuos mes svarstome, kad būtų užtikrinama geresnė socialinės apsaugos sistema. Kaip sakiau, mes tai įtraukėme į ataskaitą pagal Euro, strategiją Europą 2020 ir siekiame to tikslo, bus vidutinės trukmės peržiūra ir mes sakome, kad mes tikslų nemažinsime, netisakysime ir turime ir toliau siekti ambicingų tikslų turime pasirūpinti, kad valstybės narės dirbtų kartu su organizacijomis ir pilietinė visuomenė ir naudotųsi Europos struktūrinių fondų lėšomis. Ir mes toliau turime tą daryti, kad pasiektumėme užsibrieštų tikslų. Toliau dėl pabėgėlių. Pone Martan, jūs uždavėte man klausimą apie tai. Aš sutinku visapusiškai su tuo, ką pasakė kolega ponas Moskovici, mes privalome integruoti tuos žmonės, kurio, kurie siekia tarptautinės apsaugos, mes turime juos kuo galima greičiau integruoti ir tai reiškia, kad jiems reikalinga prieiga prie darbo rinkos ir tokiu būdu jie galės prisidėti prie augimo. Ir taip pat e, geresnio užimtumo. Tai reiškia, kad mes, aišku, turime kelti klausimus, jie turi prisitaikyti prie darbo rinkos, jie turi irgi imtis pastangų, jie turi išmokti kalbų ir panašiai. Bet mes savo ruoštų irgi kažką turime nuveikti jų labai, mes turime jiems suteikti galimybės, mes turime juos priimti ir leisti jiems naudotis mūsų darbo rinką. Na ir valstybės narės pačios apsispręs, yra valstybių narių, kurios uh, nori mažinti laiką. Yra taip pat valstybių narių, kurios e, nesiekia tokių ambicingų tikslų, taip pat yra valstybių narių, kurios pateikė pasiūlymus parlamentui, taigi aš manau, kad viskas eis teisinga linkme, jeigu mes norime sanglaudos visuomenėje, sambuvio visuomenėje, mes turime surasti būdų, kaip būtų galima integruoti tos žmonės ir siekti daugiau užimtumo bei ekonominio augimo. Tai pirmininkas Dombrovskis. Į kai kurias klausimus jau buvo atsakyta, tai aš susitelksiu ties e, konkrečiai skolos klausimu. Kaip sakiau, pagal komisijos rudens paskelbtą ekonominę prognozę, mes, rudenį paskelbtą ekonominę prognozę, mes tikimės jau šiais metais, kad viešoji skola, valstybės skola eurozono, eurozonoje vidutiniškai mažės. Mes jau matome kad na, jau kelis metus iš eilės mažėja biudžeto deficitas nuo 6,6 procentų, didžiausias buvo 2009 metais, iki 1,7 procentų nuo BVP, kitais metais toks prognozuojamas rodiklis. Ir taip pat valstybės skola tikimės irgi jau yra pasiekusi piką. Aišku, didelė skola vis tiek dar kelia mums daug nerimo, nes tai įtakoja augimą neigiamai ir taip pat šalis tampa labiau pažeidžiamos tolesniems ekonominiams šokams. Ir Maastrichto kriterijuose teigiama, kad 60 procentų nuo BVP yra saugus lygis, tai dabar ES matome apie 90 procentų valstybės skolos rodiklį ar net didesnį. Taigi tai reiškia, kad dar daug ką reikia padaryti, kad būtų išspręsta ši didelės skolos problema daugelie valstybių narių. Ačiū. Dėkoju, dabar žodis Danutai Jazlovieckai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarams už tai, kad atvyko. Ir aš manau, kad labai svarbu mums keistis nuomonėmis. Aš visiškai pritariu poniai Taisen, kad žmogiškasis kapitalas ir turi didžiausią potencialą ES ir tai yra tas potencialas, kuris gali padėti pagrindus stipriai ir konkurencingai Europai. Aš norėčiau sugrįžti prie klausimų, kurių, kurie jau buvo užduoti, bet aš kitaip juos šiek tiek e, iškelsiu. Pirmasis klausimas yra susijęs su lankstumu ir saugumu Europos darbo rinkose. Aišku, lankščios užimtumo formos ir saugumas yra būtina uh, ir darbdaviams ir darbuotojams. Mes negalime uždaryti Europos ir neleisti jai perimti lankščių įdarbinimo formų. Nes tokia tendencija stebima visame pasaulyje. Tačiau na, tos formos turi būti saugios. Ypač kalbant apie nedarbo saugumą, bet užimtumo saugumą. Ir mes daugiau gal turime kalbėti apie uh, lankstų saugumą, o ne saugų lankstumą. Tai yra ypatingai svarbu, kalbant apie sprendimus, kuriais būtų galima užkirsti kelią ilgalaikiai bedarbystį ir išspręsti demografinės problemas. Ar jūs rengiate rekomendacijas valstybėms narėms ir ar vertinate tai, kas vyksta pasaulio mastu, nes aš manau, kad yra neblogų pavyzdžių, kur pavyzdžiui, saugus ir lankstus užimtumo sektorius veikia kitose pasaulio vietose. Ir dar vienas klausimas. Mes susidurėme su labai dideliu iššūkiu, tai yra migrantų krize. Ar tai yra grėsmė ar galimybė Europai? Ir ypatingai svarbu, kad būtų vykdoma labai tikslinga ir gera integracijos politika, kad migrantai būtų įtraukti į darbo rinką. Ir kai kuriuose valstybės narėse yra įvairių sprendimų, kai kurie geri, kai kurie nelabai. Taigi mums reikia pasinaudoti šią patirtimį ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs neketinate parengti rekomendacijų valstybėms narėms šioje srityje, nes mes žinome, kad ne visuomet yra dalyjamasi gera praktika tarp valstybių narių. Ir taip pat mes turime nepamiršti, kad migrantų srautai darys didelę įtaką mūsų ekonominiai padėčiai ir biudžeto situacijai Europoje. Ačiū, Barbara Kapel. Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai. Šešiotų metų metinė augimo apžvalga, joje komisija pradeda metinį ekonominės valdysenos ciklą ir tas ciklas tęsiamas po praeitų metų, tie patys darbai tęsime struktūrinės reformos, investicijos, biudžeto konsolidavimas. Ir tai yra grindžiama rudens ekonominėmis prognozėmis, kurios nebuvo labai daug žadančios. 15 metų prognozės buvo tokios, kad nuo 0,9 iki 0,6 turėtų sumažėti skola, bet tikiuosi, kad situacija turėtų nu, dar, dar pagerės, nes žaliavos, žaliavų kaina yra sumažėjusi, palūkanų normos yra nedidelės. Taip pat užimtumo lygis auga Portugalija, Graikija, Italija, Belgija, tokios šalis. Pavyzdžiui, kažin ar pasieks konvergencijos. Pagal metinę augimo apžvalgą 18 valstybių narių patirs mikro, mikro, makroekonominį disbalansą. Panašu, kad kas mes matome blogesnę situaciją, nepaisant didelių centrinio banko investicijų ir galybės e, koordin, koordinuotų komisijos reguliavimo priemonių. Panašu, kad neveikia niekas sėkmingai ir valstybės narės ir toliau laužo stabilumo ir augumo pakto reikalavimus šalims skirtose rekomendacijose tai puikiai atsispindi. Taigi, Kaip mes realiai galėtumėme įgyvendinti metinės augimo apžvalgos rekomendacijas ir pasiekti realaus augimo. Ačiū, pasistengsiu labai trumpai, nes laiko turime nedaug. Buvo minėti trys prioritetai - investicijų gerinimas, ambicingos struktūrinės reformos ir atsakinga biudžeto politika. Aišku, tai yra puikios politikos priemonės, tačiau ne, nenorėčiau, kad viskas būtų taip kaip praeitais metais, nes panašu, kad rezultatai gali būti labai panašus. Dabar e, dėl pačios procedūros, kuri vykdoma kasmet, ko jie, ko jie pasiekėme. Jeigu matome, kad e, rezultatų tai nekažiu kokiu pasiekėme, pavyzdžiui, rekomendacijas nėra įgyvendinamos, biudžeto tikslai irgi nėra pasiekiami, ilgalaikės investicijos jos daugiausia susijusios su viešomis investicijomis, o ne privačiomis. Tai ką ketina padaryti komisija, kad sukurtos būtų tinkamos sąlygos, kad kitais metais atsirastų naujų prioritetų? Ačiū. Dėkoju. Ir paskutinis klausimas, kurį užduos Pandan ponė Fai. Ačiū pirmininkė, bendra užimtumo ataskaita ir kita, kita mechanizmo, kito mechanizmo ataskaita, kur kalbama apie nedarbą ir naujus socialinius rodiklius, tai yra patobulinimai, kalbant apie nedarbo situaciją. Taip pat matome, kad rezultatai ir jaunimo garantijos sistemos įgyvendinimas čia yra labai glaudžiai tarpusės susiję dalykai valstybės narėse. Situacija neramina ir reikia tam, aišku, skirti didžiulį politinį prioritetą. Valstybės narės turi būti, prime, turi būti joms nuolatos primenama apie prioritetus, bet jos turi gauti finansinę ar politinę paramą spręsdamos tas problemas. Tai aš norėčiau paklausti konkretaus klausimo komisarės Tyson. Ar ji nemano, kad e, esant tokia situacijai būtų prasminga numatyti tikslinės priemonės šalia tų, kurios yra susijusios su šankstinio finansavimu, e, skirtų jaunimo e, žimtumo garantijoms. Tokiu būdu būtų galima geriau įgyvendinti jaunimo žimtumo garantijoms garantiją ir siekti, kad tas įgyvenimas būtų ko galima kokybiškesnis. Ačiū, pradėsime nuo Moskovici. Jis pirmasis kalbė šiame atsakymų raundė. Ačiū. Atsiprašau, turėsiu greitai išeiti, bet norėčiau pirmiausia atsakyti apie pačią procedūrą, kokia yra situacija su procedūra. Čia keli kolegos uždavė tokį klausimą, skaitant Markus Ferber. Uh, Aišku, reikia supaprastinti tą procedūrą, ją padaryti strate, labiau strateginę ir pagerinti dialogą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Aš įsivaizduoju, kad Valdis Dombrovskis parengs atitinkamus pasiūlymus. Tačiau, kalbant apie pačius rezultatus, tai aš, kai bandau palyginti Europos ekonomikos rodiklius, viešų finansų situaciją ir su ankstesniais metais, tai matau, kad daug valstybių, kurios turi perviršinį biudžetą ir jį mažina. Taigi deficitas ES bendrai, ypatingai eurozonoje, dabar yra smarkiai sumažėjęs. Tik trys šalys vis dar patiria tą deficitą. Taigi, uh, Aš manau, kad pirmąjį kartą viešos skolos situacija šiek tiek yra pagerėjusi ir dar pagerės 17 metais. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad augimas atsigauna, 2 procentais auga ekonomika, aišku, tai nėra labai geri rodikliai, bet vis tiek tai yra gan solidus augimas ir tai duos neblogų rezultatų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad nedarbo lygis šiek tiek mažėja ir Europos strategija, kurią pasiūliau, nebus, aišku, panacėja, kuri išspręs visas problemas, mes turime dar gerinti situaciją. Tai yra ta situacija, kuris susijusi su biudžeto perviršiu ir makroekonominiu disbalansu, taigi mes turime pabandyti dar labiau pagerinti efektyvumą, kalbant apie perviršinį deficitą. Thank you, Madam Tyson. Dėkuoju, pane Tyson. Dėkoju pirmininkė. Pono Vėlovetski, į klausimą atsakyčiau taip. Mes žiūrime kiekvieną dieną į duomenį susijusių su valstybių narių užimtumo rinka. Atkreipiam dėmesį į ilgalaikį nedarbą ir jaunimo nedarbą Europos struktūriniai fondai ir socialiniai fondai gali būti panaudoti programomis stengiamasi pasiekti mm, tam tikrų rezultatų ir šios problemos minimos ir šalims skirtose rekomendacijose remiamo, remiame gerasias praktikas ir tikrai stebime esamą situaciją, kalbant apie jaunimo nedarbą. E, turime Europos jaunimo garantijos sistemą, valstybės narės yra įsipareigojusios pasiūlyti e, tam tikrą užimtumą uh, E, jauniems žmonėms, kad jie galėtų grįžti į darbo rinką. Taip pat e, peržiūrime rodiklius, žiūrime, ar rezultatai yra pasiekti, ar dar ne. Keliame klausimus valstybėms narėms, prašome pateikti duomenis kiekvienų metų pabaigoje ataskaita bus parengta ir 16 metams ir tuomet e, pagal gautus duomenys rengsime tam tikras rekomendacijas, rengsime ataskaitą ir taip pat pristatysime šią ataskaitą parlamente. Mums reikės nuspręsti, ar galima eiti tą patį čia kryptimą, reikia kažkaip keisti savo politiką, taip pat tai yra įtraukta ir daugiametę finansinę programą. Europos jaunimo garantija yra finansuojama ir 2016 metais peržiūrėsime, ar nereikia papildomų išteklių. Dėkoju ir ponė Domrovski. Žodis jums. Dėkoju. Visų pirma, dėl makroekonominės politikos ir praėjusių ar šių metų prioritetų. Manome, kad dabartiniai iššūkiai yra vis dar tokie patys, kaip ir anksčiau. Mes susidurėme su ekonomikos atsigavimu, bet jis yra pakankamai lėtas, taigi reikia tą atsigavimą skatinti. Taip pat buvo e, klausama apie išorinius faktus, faktorius, kurie turi įtakos eurozonos ir Europos ekonomikai. Viena vertus taip, tie išoriniai e, rodikliai daro įtaką, e, su, taip pat sukelia papildomų neigiamų aspektų, nereikia pamiršti kaimininių valstybių nestabilumo. Rytinėse valstybėse reikėtų paminėti Rusijos konfliktą su Ukraina ir žinoma, kad visa tai veikia mūsų ekonominį augimą. Buvo klausta, ar, ekonomiko, ar Ar e, apie tai, kad komisija atliko ataskaitą, gilesnę ataskaitą susijusią su papildomu 18 valstybių narių. Taip, ataskaitos yra teikiamos, bet jos mm, net tač, ir jos turi padėti tom valstybėm narėm išvengti to ekonomikos nestabilumo ir disbalanso, tačiau iš, iš tikro dabar yra pakankamai anksti dar prognozuoti, e, kurioms valstybėms narėms reikės tokių papildomų ataskaitų 16 metais. Europos komisijos prioritetai yra aiškus - stiprinti ekonomikos atsigavimą, skatinti konvergenciją, sanglauda tarp valstybių narių ir panašu, kad e, tokiem prioritetam pritarė ir ekonbai amplo komitet, e, parlamento komitetai. Taigi turim kovoti su esamais iššūkiais ir eiti pirmin. Dėkoju visiems, kad dalyvavote šiame jungtinėme posėdyje. Uh, e, gri... Tikiuosi, kad nebus tokios situacijos, kai nebus klausimų, nebus atsakymų ir mums nereikės bendradarbiauti, kai nebekils jokių klausimų. Taigi mes ir toliau bendradarbiausime parlamente. Tikiuosi, kad komisijos nariai dalyvaus mūsų posėdžiuose mes siekiame, mes norime, kad rezultatai būtų pasiekti kuo greičiau, nes mūsų pagrindinis tikslas yra kovoti su nedarbu. Nes tai yra labai glaudžiai susijęs su visos sąjungos pagrindiniu tikslu. Tai yra demokratija. Mes negalime užtikrinti demokratijos, jeigu nedarbo lygis yra labai aukštas. Taigi dėkoju visiems už pasisakymus ir tikiuosi, kad mes čia susitiksime po šešių mėnesių ar po metų ir galėsime pasidžiaugti gerais rezultatais. Dėkuoju.